I'm trying to sort of gently wait until there's one. Aš laukiu, kol bent vienas frakcijos atstovas pasirodys ir vis nesulaukiu, kol iš EPP frakcijos atsiras bent vienas narys, kurį domina vartotojų apsaugos dokumentų paketas. Bet kol kas jų nėra, žinau, kad daug vyksta įvairių posėdžių per šią pietų pertrauką, kaip bebūtų, sveiki vėl susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Matau beveik visų frakcijų atstovus. Mūsų darbo atverkis kitas punktas yra komisijos e, pranešimas ar apžvalga susijusi su elektroninės prekybos dokumentų rinkiniu. Taip, pirmiausia, komunikatas dėl tarpvalstybinės elektroninės priekybos stimuliavimo, pasiūlymas dėl e, siuntų pristatymo, dėl e, nediskriminavimo ir dėl bendradarbiavimo tarp nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos įstatymus. O taip pat e, gairės dėl nesažiningos prekybos praktikos. Taigi iš karto aš suteiksiu žodį ponai Graf, jis kalbės apie geoblokavimą, o paskui kalbėsime apie bendarbiavimą tarp nacionalinių institucijų ir galiausia apie siuntų pristatymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Aš labai trumpai pristatysiu geoblokavimo temą, taip pat turiu ir skaidrių, o jeigu ką nors pamiršiu, Grau generalinio direktorato atstovai mane papildys. E, geoblokavimas labai svarbus dokumentas, bet viską reikia matyti bendrame pakete, jeigu pavyks pasiekti pažangos dėl uh, siuntų pristatymo, taip pat dėl apmokesnimo dalykų. Tai pašalins daugybę priežasčių, kodėl verslas e, kol kas netiek parduoda, kiek norėtų kitose valstybėse narėse, nes verslas tą nori daryti. Taigi e, reikia matyti, kad draugės kitom priemonėm ši priemonė yra labai svarbi. Svarbi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, galėtume užbaigti iki kitų metų tris dalykus. Jūs žinote, kad e, tarp tinklinio ryšio dalykai išsisprendė, dėl e, turinio perkeliamumo taip pat ketiname užbaigti jau kitais metais, o dabar jeigu išspręstume geoblokavimą, tai būtų vartotojams. E, daug lengviau pasinaudoti galimybėmis, kurios egzistuoja internetinėje prekyboje kita mintis, kuri yra svarbi. E, reikia skirti pateisinamą ir nepateisinamą geoblokavimą. Čia šiuo atveju kalbame apie nepateisinamąjį geoblokavimą. E, skirtumas čia gana aiškus. Nepateisinamas geoblokavimas yra tos situacijos, kur prekiautojams yra sunkiau ir brangiau pateikti savo paslaugas ar E, prekes vartotojams kitoje valstybėje narėje. Jeigu daugiau, e, tai sudėtinga, kai reikia pristatyti prekes, e, kadangi tai pareikalauja išlaidų, jeigu yra kitokių dalykų, tai, tai vis dar pateisinamoji priežastis. Taigi, nepateisinamas geoblokavimas, tai visa virtinė situacijų, kur e, prekiautojas neturi objektyvaus pateisinimo teikiant e, prekes ar paslaugas vartotojams tarp valstybinių mastų. Eina kalba apie prekes ir paslaugas, kurios patenka į paslaugų direktyvos taikymos rytį. ES imasi priemonių paskatinti uh, tokią priekybą, kad būtų lengviau tarp valstybinių mastų teikti paslaugas. Taigi, tai priemonė skirta būtent toms paslaugoms. Kokios paslaugos nepatenka? Tai tos, kurios nepatenka į paslaugų direktyvą, tai audiovizualinės paslaugos. Apie tai kalbame e, vienuotos rinkos dokumentų pakete pagal e, autorių teisių e, dalykus, nepatenka sveikatos paslaugos, finansinės paslaugos, e, kitos paslaugos, kurias jau reglamentuoja ES teisynas dėl e, geležinkelio susiekimo paslaugų atei, ateinant netolimoje ateityje bus pateiktas e, pasiūlymas iš komisijos pusės. Na ir kai kurie kiti dalykai. Dėl geoblokavimo atlikta nemažai konsultacijų, studijų mastų. E, problemos mastai štai kokie, kai e, prekiautojai e, dirbtinai stengiasi fragmentuoti rinką, sakysime, e, per anoniminius pirkimus paaiškėjo, kad nuo Maždaug iki 80 procentų sandorių internete nėra sėkmingi dėl e, prekiautojų pastangų segmentuoti rinką. Taigi, e, kalbant e, apie 70 procentų e, yra pateisinama, geoblokuoti dėl kaštų ar dėl kitų dalykų, bet kitais atvejais iki 25 procentų yra e, prekiautojas sąmoningas sprendimas neaptarnauti vartotojo, nes jiems yra pravartu segmentuoti rinką. Mes esame įvardyje penkias situacijas, kur geoblokavimas daugiau nebėra pateisinamas. Pirmasis tai tiesiog automatinis blokavimas e, vartotojo, kai stengiasi prisijungti e, prie e, puslapio kitoje valstybėje narėje, maždaug 2 procentai puslapio, apie 8 procentai internetinės prekybos apyvartos. E, Taigi mes sakome, neblokuokite daugiau, nebent būtų e, nacionaliniai įstatymai, kurie to reikalauja. E, e, išskirtinėmis aplinkybėmis tai yra įmanoma. Ir tokiu atveju jūs turite mm, klaustis vartotojo, ar jūs norite, kad jis būtų nukreiptas į kitą tinklapį, pavyzdžiui, jo valstybėje narėje kita situacija, kurią e, realiame pasaulyje galite puikiai įsivaizduoti. Nueinate į parduotuvę e, kitoje valstybėje narėje, niekas jūsų tapatybės netikrina prieš aptarnaudamas, tad jeigu vartotojas e, užsakymą padaro vienoje valstybėje narėje, ir jeigu įmanoma pristatyti tą prekę kitoje valstybinėje narėje ar vartotojų pačiam pasimti galima tai e, neturi būti jokių kliūčių, tas sandoris turi būti įgyvendinamas ir tas vartotojas neturi būti geografiškai blokuojamas. Trečia situacija, kai eina kalba apie paslaugų tarp valstybinį teikimą, neapimame labai daug paslaugų, bet, pavyzdžiui, debesijos arba tinklapių talpinimo paslaugas apriepiame. Taigi, tų paslaugų atveju mes taip pat sakome, kadangi tai nėra sudėtinga, privalu vartotojui, kuris yra kitoje valstybėje narėje, tokias paslaugas teikti. Mikro įmonėms darome išimtis, nes reikėtų taikyti vartotojų PVM, tai šiek tiek komplikuoja reikalą, ir galvojame, kad mikro įmonėms e, tas reikalavimas neturėtų būti taikomas. Ketvirtoji situacija yra situacija, apie kurią turbūt visi esame girdėję, gal susidūrę. Tai e, ta pati paslauga, kuri tomis aplinkybėmis toje pačioje vietoje e, teikiama, bet e, už ją prašoma daugiau, skirtingai prašoma arba e, E, skirtingos sąlygos taikin, taikomos, ar tai automobilių nuoma, ar viešbučiai, ar dar kažkas. Tai nepagrysta. Tai nereiškia. Ir kalbant apie visą pasiūlymą, e, mes nesakome, kad e, kainos turi būti absoliučiai vienodas kiekvienoje valstybėje narėje, jos gali skirtis atskirose valstybėse, bet jeigu vartotojas nori gauti kažkokią naudą, pasinaudoti uh, palankę kainą, tai negalima tokio vartotojo blokuoti. Tai ketvirta situacija, kai atskiros valstybės narės gali skirtingus pasiūlymus teikti ir jūs negalite blokuoti vartotojo vien dėl to, kad jisai gyvena kitoje valstybėje narėje ir nori pasinaudoti pigesnę pigesnių pasiūlymų. Na ir dar vienas, penktoji situacija susijusi su mokėjimo būdais. E, kartais e, esame matę, kad jūs jau įveikėte visas e, kliūtis, užsakydami kažką, o paskui dėl var... mokėjimo būdo jūs negalite to sandorio atlikti ir nėra jokio pagrindimo prekiautojams atsisakyti teikti paslaugą, nors eina kalba apie tą pačią paslaugą ir dėl mokėjimo būdų jūs neturėtumėte neleisti vartotojui e, jos gauti. Aš paprašysiu kolegos e, šiek tiek susijęti tą dalyką su paslaugų direktyva ir su taikytinos teisės direktyva. Ačiū. Tris pastebėjimus pasakyčiau. Pirmiausia, kodėl reikia to reglamento? Jo egzistuoja paslaugų direktyvos 20 straipsnis toje nuostatoje yra numatytas labai geras nediskriminavimo principas. Galima tokiu būdu nustatyti objektyvius kriterijus įmonėms, kuriuose renkasi kitokį traktavimą. Kągi tai praktiškai reiškia? Metų metais niekas apie tai nieko nežinojo. 2012 metais buvo priimtos gairės, valstybės narės buvo skatinamos pagal šį reglamentą maždaug imtis veiksmų, tačiau nieko nebuvo padaryta. Gavome labai daug skundų, Mums dabar, jums dabar labai svarbu yra tai, kad mes nekeisime paslaugų direktyvos. O tai yra leks specialis priemonė, speciali priemonė, kuri e, dominuos ir ji suteiks visą reikalingą teisinį aiškumą tomis aplinkybėmis, kai geografinis blokavimas yra be pagrindo taikomas. Antras pastebėjimas, kurį norėčiau išsakyti, yra, kad tai buvo labai daug diskutuojama taip pat ir su prekiautojais jeigu man paskambina vartotojas iš kitos valstybės ir paprašo, kad aš suteikčiau produktą pagal mūsų ką tik aprašytą aplinkybės. Tai kasgi čia bus, apie ką diskutuosime, apie Romos vieną dokumentą, apie užsienio vartotojų te įstatymo taisymą. Paprastai mes pasakome ne, nes į tokias diskusijas nesivelėme. Nenorime pradėti diskutuoti apskritai apie tą e, dokumentą e, ROM1, bet norime, kad būtų pakankamai aiškumo. Jeigu esat didelės valstybės viduryje, tai jums užsienio teikėjas jokios įtakos ir neturės. Jūs turėsite tik tai taikyti e, egzistuojantį ar galbūt e, greit pritaikysiamą ES bendrijos įstatymą. E, Prekiautojams labai svarbu turėti teisinio aiškumo, bet jokių būdų mes nenorim dabar sumenkinti vartotojo apsaugos arba pradėti diskusiją arba apie tarptautinę privatinę teisę. Norime paprasčiausiai išsiaiškinti, e, kur toks prekiautojas yra. Čia aš turbūt jau ir baigsiu, ar jūs dar norite papildyti. E, jeigu ne, tada galime pereiti prie teikimo klausimų. Bet dar žvelgiu į kolegą, kuris turbūt papasakos apie vartotojų apsaugos aspektą. We continue. Thank you, Madam. You're going to take over on the consumer. Aš manau, kad mes apie tai kalbėsim, kaip tarinėsim vartotojų apsaugos įmonių susitarimą. So include... Paketui papildyti, kaip jau buvo pranešta, įtraukiame ir bendrosios rinkos strategiją ir pa, e, E, atitinkamą reglamento peržiūrą. Nuo 2004 metų tas reglamentas galioja, galioja. jis yra unikalus e, tarp e, bendrosios rinkos, vidaus rinkos teisės aktų, jis suteikia galimybę įmonėms spręsti tarp valstybinės problemas pagal 13 skirtingų teisės aktų, nuo nesažiningos komersinės praktikos iki sutarčių, iki paslaugų teisų, keliaivių teisų ir panašiai ir panašiai. Tas reglamentas atsiprašo kalbėtoja dėl techninių sutrikimų. Uh, been... CPC reglamentas galioja nuo 2004 metų. Jis buvo taikomas sprendžiant tradicinės ar valstybinės problemas tarp valstybių narių, bet uh, nebuvo išnaudotos visos jo galimybės. Todėl dabar nusprendėme, kad būtų pats laikas jį peržiūrėti. Daugiausia įvertinant valstybių narių minimalius įgaliojimus įgyvendinimo bendradarbiavimui. Taip pat galvojame, kaip tuos minimalius įgaliojimus būtų galima sustiprinti, kad reglamentas būtų geriau pritaikytas. Taip pat galvojame, kaip reglamentą išplėsti, kad įtrauktume mm, šio laikiš naujų teisės aktų. E, galvojame, kaip pakoreguoti geografinio blokavimo pasiūlymą. Taip pat ir galvojame apie paslaugų direktyvos 8 straipsnių pakoregavimą. Koordinavimo procedūrą taip pat svarstėme, kaip pagerinti, nes taip e, paplitusius pažeidimus ES galėtumėm sureguliuoti. Dabar vartotojų apsaugos e, institucijos puikiai žino, kokie pažeidimai yra paplitę ir e, su jais kovoja, tiesą sakant, tik nedidelė grupelė valstybių. Todėl mes ir siūlėme peržiūrėti šį reglamentą ką mes iki šiol padarėme su dabartiniu reglamentu. Turbūt prisimenate žymui atvejai prieš dvi stambiausias platformas. Gal bus naudingiau, jeigu toliau pasislinksime. Buvo e, kalbama, kad visose internetiniuose žaidimuose vaikams neturi būti jokių perkamų paslaugų siūloma, nors buvo tokios paslėptos paslaugos siūlomos. To mes pasiekim pasitelkę CPC reglamentą Jis padėjo mums įtikinti Apple, Google ir Amazon išbraukti žodį nemokamas iš parduodamų, gink, parduodamų žaidimų, nes e, tai pažeidė prekybos direktyvą, e, komercinės praktikos direktyvą ir vartotojų teisų direktyvą. Taip pat mums pavyko įtikinti penkias stambiausias automobilių naudos įmonės pakoreguoti nuomos sąlygas ir e, vartotojams E, turėjo būti suteiktos lengvesnės sąlygos, nereikalaujant, pavyzdžiui, gražinti automobilį pilnu baku arba deklaruojant e, nelaimingus įvykius, kurie nebuvo numatyti ir panašiai. Užsakėme 4500 tikrinimą, e, interneto svetainių tikrinimą. Nuo 2007 metų mums pavyko tai padaryti, daugiau negu 4000 jų pavyko pakoreguoti visoje Europos Sąjungoje. Mes, e, aišku, organizuojame mokymus ir keitimąsi praktiką visose ES valstybėse narise, taip sukūrime vienodas veikimo taisyklės. Kodėl reikia šio laikės šviesnės priemonės? Neseniai atliktoje studijoje, kurią mes atlikome siekdami šio pasiūlymo poveikį įvertinti, išsiaiškinome, kad 37 procentai elektroninės prekybos ir rezervavimo puslapių internete nesilaiko penkių pagrindinių vartotojų teisų reikalavimų ta apžvalga buvo atlikta penkiose pagrindiniuose sektoriuose - elektronikoje, rūbose. Neranda kalbėtojo vieno puslapio. Taigi, 37 puslapiai elektroninės prekybos ir rezervavimo interneto svetainių, pažeidinėjo pagrindinės vartotojų teisės. Ir čia kalbame apie elektroniką, rūbus, sportą, renginius, finansinės paslaugas. Pagrindiniai sektoriai, juose e, pardavėjai nesilaikė pagrindinių teisų. Šį pažeidimą būtinai turime spręsti, nes e, mes e, pasverėme, kad žala siekia maždaug 770 milijonų per metus. Tai yra milžiniška žala dėl penkių pagrindinių teisių. Mes visi sutarėme, kad tos teisės turi būti suteiktos vartotojams, o prekiautai nesugeba jų įtvirtinti. Ką mes keisime, kaip sistema pradės geriau veikti, pritaikius naujai pasiūlymą? Visų pirma, šiandien valdžios institucijos. E, Kalbėtas sako, nežinau, kas vyksta su kompiuteriu. Tikiuosi, kad jūs bent jau matote šį ekraną. Taigi šiandien valdžios institucijos gali imtis veiksmų tik tai e, prieš e, pažeidimus, kurie vyksta realiai. Jeigu ir interneto svetainė kažką siūlo, siūlė tiksliau ir dabar nutraukė e, tą pardavimą, nes buvo nustatęs pažeidimas. Mes negalime nieko padaryti, nes grįžti į praeitį negalime. Mes turime išsiaiškinti tuos prekeivius, kurie klaidina vartotojus e, dabar ir ta paslauga nenutraukta. Reglamento apimtis dabar jis apima maždaug 13 ES teisės aktų, bet naujasis geografinės blokavimo pasiūlymas nėra įtrauktas. E, po to, kai šis reglamentas buvo priimtas, buvo sukurtos kai kurios keleivių teisės, taip pat e, paslaugų direktyvos 20 straipsnis buvo peržiūrėtas. E, institucijos turi ribotas galimybės išsiaiškinti arba užkirsti kelią e, sukčiams prekiaviams internete. E, šiandien tokių sukčiavimo atvejų vis daugiau ir daugiau pasitaiko, nes plečiasi internetinė priekyba, E, ir dabar suprantame, kad reikia stengtis gauti visą informaciją apie interneto svetainių savininkus ir užtikrinti galimas kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Pastebėjome, kad didžioji dalis paplitusių problemų nėra sprendžiamas atitink, e, deramai šiuo metu. Todėl nusprendėme, kad Europos komisija pradėtų taikyti koordinuotas priemonės e, visoje ES paplitusiems pažeidimams. Jie yra labai aiškiai apibriešti šįryt, kai kalbėjome struktūrinį dialogą, aptarėme kriterijus, kurie turėtų labai griežtai taikomi, pradedant tokią sudėtingą ir svarbę pažeidimų procedūrą. Ir paskutinis e, mano e, pastebėjimas, šiandien e, žvalgybinė informacija yra keičiamasi labai negausiai Turime sukurti aiškesnę įspėjimo sistemą. Kol kas tokių galimybių nėra pakankamai, nuėsis reglamentas jų sukurtų daugiau. Šioje skaidrėje aš pateiksiu pavyzdžių ir pagaliau ta skaidrė aiškiai matosi, kaip aš jau sakiau, yra labai paplitusių tokių pasiūlymų kaip e, avelinių sektoriuose arba e, kelionių paketų e, pardavėjų puslapiuose yra sakoma, kad uh, E, yra nustatyta kaina už keletą dienų, tačiau kai pradedate pirkti tokias keliones, paaiškėjo, kad tų dienų yra labai mažai ir jeigu jų priduri daugiau, kaina labai smarkiai išauga. Tokių pardavėjų buvo labai daug, mes jų nemažai jau išsiaiškinome ir Lygiai taip pat mes kalbėjome apie ilgalaikius abonementus, kuriuos e, vartotojai įsigyja patys to nesuprasdami. Pavyzdžiui, sakoma, jeigu jūs naudosite iš kažko per labai trumpą laiką, jūs galite laimėti telefoną už vieną eurą. E, be to pastebėjome, kad pritaikydami Europos masto procedūrą galėsime reguliuoti tas rytis, kurios yra labai paplitusios. Pavyzdžiui, automobilių nuomos puslapis. 8000 skundų yra gauta iš to. Suprantame, kad reikia kažką daryti, nes automobilių namos e, srityje pažeidimų yra tikrai per daug. Kokiu dar pavyzdžių galėčiau pateikti apie tuos paplitusius pažeidimus? Visi turbūt žinote, kad labai garsi įmonė vietoj to, e, kad e, būtų suteikta dviejų metų minimali teisinė garantija nemokamai, e, parduoda produktus, nustatydama tik vienerių metų garantiją. Ir tik tai kelios valstybės narės tą pastebėjo ir užfiksavo tą pažeidimą. Jeigu mes tą pritaikytume Europos masto taisyklės, mes išspręstume tą problemą visoje Europos Sąjungoje, visose 28 rinkose, o ne tai tik tai keliose valstybėse narėse. Bendrai, kokios tikimasi naudos vartotojams? lengvesnis žalos kompensavimas, e, nelegali praktika bus greičiau sustabdoma, mažiau problemų, todėl mažiau žalos rinkai. Ir taip pat supratome, kad e, klastojimo ir sukčiavimo atveju bus mažiau. Įmonėms bus e, iš rinkos pašalinti prekiautojai sukčiai, bus sukurtas vieno langelio principas ES lygmenių, kuris leis išspręsti tokias problemas ir bus sukurtos vienodos veikimo sąlygos. Nuo valdžios įstaigoms tikimasi, kad tai leis iki, pat, iki 45 procentų išlaidų sutaupyti, pritaikant koordinuotus veiksmus. Ir 75 e, procentais e, bus galima sutaupyti išlaidas, jeigu bus pradėtas bilinėjimasis. Ir be to, kaip aš jau sakiau, taip pat bus sukurtos vienodos veikimo sąlygos visoje Europos Sąjungoje. Porą žodžių apie nesažiningos komercinės praktikos direktyvos gairės. Mes kalbame apie paketą, jeigu kalbame apie gyvendinimą, tai tų gairių reikšmės negalime nureikšminti, nes jos yra vartotojų apsaugos teisės aktų kertinis akmuo. E, ši direktyva egzistuoja jau daug metų, paskutinį kartą buvo peržiūrėta 2009 metais ir ji nereglamentuoja internetinių problemų. Iš atliktų apžvalgų pastaruoju metu sužinojome, kad 44 procentai vartotojų susidūrė su klaidinga reklama ar pasiūlymais per pastaruosius 12 mėnesių. Iš jų, kurie susidūrė su klaidinga reklama, pripažino, kad ne 23, tai yra pusė, nusipirko e, prekes Ir matome, kad pagal CPC e, e, reglamentą tik labai nedidelis e, skaičius pažeidimų buvo išnagrinėta. Todėl egzistuoja labai rimta problema ir mes nusprendėme parengti tas gairės, kurios leis įmonėms aiškiai žinoti, kaip interpretuojamas įstatymas, vartotojų organizacijos galės veikti e, aiškiau, įgyvendinimo institucijos taip pat galės vadovautis vienodomis gairėmis visoms 28 valstybėms narėms, kaip įgyvendinti šį svarbų teisės aktą. Dar du labai ryškius pavyzdžius aš Jums pateiksiu. Pas, kas, pažiūrėjau, atsitinka su interneto platformomis, kurios yra kvalifikuojamos kaip prekybos platformos. Jau šį girdėjote, kai su panijurova kalbėjote, kad šios gairės priemonės prisideda prie dalymosi ekonomikos. Jos leidžia išsiaiškinti, kada verslo ir vartotojų teisės aktai gali sukurti gerą platformų reglamentavimą. Italijos e, vartotojų ir konkurencijos administracija 2014 metais prieėmė e, sprendimą kuris tarnauja kaip precedentas, nes buvo nuspręsta, kad internetinės prekybos tarpininkas iš tiesų buvo prekybininkas pagal reglamento apibrėžimą, nes jo vaidmuo nebuvo tik informacijos kaupimas, kaip kai kurie prekyviai kartais sako. Jis taip pat turėjo klasifikuotos informacijos, pavyzdžiui, apie restoranus, turistinius objektus Jis galėjo palyginti tai, ko kiti negalėjo palyginti. Tai yra labai svarbi mūsų gairių dalis. Dar vienas įdomus pavyzdys - klaidinantis pareiškimai apie produkto ribotas galimybės. Daugelis iš jūsų, ypač kai užsakinėjote kambarį viešbutyje arba biletą, esat susidūrę su tokiais pareiškimais. Liko vienas kambarys, liko vienas biletas. Tokie pareiškimai jeigu prie jų nepateikiama papildomos informacijos, klaidina vartotoje. Ir gairėse mes aiškiai pasakėme, e, ką, pavyzdžiui, Olandijos reklamos e, kontrolės komitetas 2014 nusprendė. Jis sakė, kad pareiškimas informuoti vartotoją, kad jam belieka tik du kambariai pagal tą platformą, prilyksta vartotojų klaidinimui. E, interneto pasaulyje egzistuoja rimtų problemų. Naujų taisyklių nebereikia, reikia tik tai gerų gairių ir gero turimų dokumentų gyvenimo. Būtent tą mes ir darome su šiomis gairėmis, kurios jau yra įtrauktos į paketą. Dėkui. From... Dabar dėl tartutinių siuntinių pristatymo steiksim žodį kitam kolegai. Yes, good afternoon everybody, Venaš. Uh, e, Labadiena, vis dar laukiu, kol skaidrės pradės rodyti. Taigi, tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų reglamento pasiūlymas nėra naujas dalykas. Uh, nebuvo įskubiai rengiamas. E, penkis metus tai užtruko ir šis komitetas dalyvavo visose etapuose. ICOMOS veiksmų plane jau buvo tai paminėta elektroninės priekybos kontekste, siuntinių pristatymas e, ir iš vartotojų ir iš teikėjų požiūrio taško svarbus dalykas. 2012-aisiais e, parengėme E, žalėją knygą šią temą. E, atsižvelgame į tai, kad ir rinkos, ir parlamentas valstybės narės siuntė labai aiškius signalus, kad mes turėtume visų pirma remtis rinkos jėgomis, per nelik greitai nesistengti reglamentuoti. Po metų parengėme vadinamąjį roadmap veiksmų planą, spręsdami įvairias problemas, tame tarpe ir tarpusavio saveikumo. Mes tengiamės įtraukti suinteresuotusius subjektus ir valstybės narės, e, imtis priemonių esamoms problemoms spręsti. Na, o dabar prieš save jūs matote reglamento projektą, kuriuo bandoma išspręsti tas problemas, kurių nepavyko kitais iki šiol vykdytais veiksmais išspręsti. E, kai kurios iš tų problemų čia skaidrėje matosi dėl tarpusavio e, saveikumo ir suderinamumo. Tai iš tikrųjų pašto įstaigos e, yra pradėjusios taikyti siuntų atsekamumo paslaugą, viskas patruputį gerėjo. Atidžiai stebime, kas vyksta, elektroninės priekybos pramonė mažmeninkai e, jau įtraukė pristatymo aspektą į e, savo veiklą, e, vyksta standartizacijos procesas, kreiptasi į SEN dėl standartizavimo, taip pat bandoma palengventi VMI gyvenimą, kai juos pradeda pardavinėti kitoje valstybėje narėje ir uh, joms sunku susivokti sudėtingoje sistemoje. Taigi daug dalykų vyksta šiuo pat metu e, ir e, vis tik e, visa tai, apie ką kalbėjau, nepanaikino egzistuojančių problemų susijusių su tarptautiniu sinkinių pristatymo išlaidomis, pavyzdžiui. Taigi daug pardavėjų ir pirkėjų paklausti apie kliūtis visų pirma mini e, pristatymo ir gražinimo kainos problemą. Ir laikui bėgant e, ši problema tik tai didėjo ir todėl ir atsirado šis pasiūlymas. E, Šios iniciatyvos logika ar filosofija e, remiasi štai kuo. Mes vis tebe galvojame, kad rinkos jėgos geriausiai tinka tai problemai išspręsti, taigi tai yra tik tai papildoma priemonė prisidedanti prie sprendimų, kurie remiasi rinka. Tai yra tikslinė priemonė, visų pirma susitelkia į kainą, į e, reguliavimo priežiūrą ir taip pat e, sprendžia prieinamumo problemą e, labiau pažeidžiamiems vartotojams, e, nekreipia dėmesio tiek daug į didžiasias įmonės, bet į mažesnės įmonės ir paprastus piliečius, kurie nukenčia dėl didelių pristatymo kainų. Na ir kitas dalykas, ši priemonė yra gerai subalansuota, jūs nematote joje kainų reguliavimo bandymų, tiesiog stengiamasi padidinti tarifų skaidrumą piliečiams, bet taip pat ir reguliuotojams. Ir tuo pat metu mes tengiamės, kad administracinė našta išliktų absoliučiai minimali visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir nacionaliniams reguliuotojams. Tai bus labai svarbu įgyventinant šį reglamentą. Iš e, reglamento struktūros matote, kad jis nėra labai išpūstas, yra labai nedaug straipsnių. E, jūs matote, kad visų pirma e, suteikiama inf, informacijos suteikimo prievalės, trečio, trečiam straipsnį, ketvirtas, penktas kalba apie tarifus, devintasis straipsnis kalba apie komiteto procedūrą e, ir ten kalbama apie tai, kad e, prašymai dėl informacijos turi būti kuo galima proporcingesni ir e, turi būti riboti ir tarpusavėje suderinama ta informacija turėtų būti. Taigi, e, toks liesas reglamentas, trečias straipsnis sako, kad jis suteiks reguliuotojams galių e, pažvelgti į visą siuntinių pristatymo rinką, ne vien tik tai į pašto rinką. Ir jeigu pažiūrėsite į tas rinkas, tai pamatysite, kad e, juose yra daug konkurencijos, veikia daug verslo modelių ir paslaugų tipų. E, juos tarpusavėje sunku palyginti. E, dabar e, vietoj verslo verslui paslaugos vis labiau plinta verslo paslaugos vartotojams. E, jūs matote rinkoje nacionalinius pašto operatorius, matote paneuropinius pristatymo tinklus. E, matote nacionalinius vežėjus, bet taip pat ir kitus subjektus, kurie ateina į pristatymo rinką, pavyzdžiui, didieji mažmenininkai. Ir jie taip pat nori patekti į tą erdvę. Tačiau mūsų reguliuotojams tradiciškai e, yra suteiktas galios analizuoti tik tai nacionalinės rinkas ir į naujai atvykstančius veiklos vyk, e, vykdytojus. Egzistuoja teisinio iškumo problemų, teisinio užtikrintumo, duomenų ir galių trūkumo problemos. Ir tai yra labai svarbu greitai besikeičiančiose rinkose. Tai tuo remiasi mūsų e, pasiūlymas. Mes e, deklaruojame, kad e, besivystančiai elektroniniai priekybai pristatymas yra kritiškai svarbus. Mes taip pat aiškiai suvokiame, kad visada egzistuos tam tikra oligopolistinė sistema su didžiaisiais operatoriais ir e, kad rinkoje turimos galios yra svarbus dalykas, patekimo į rinką elementas yra ypač svarbus dalykas. Konstatuojame, kad rinka yra greitai besikeičianti, greitai judanti, e, ir reikia užtikrinti vienodas e, veikimo sąlygas, nors e, teisinis reglamentavimas kai kur yra labai skirtingas. Na ir žinoma, reikia atsižvelgti į tų e, veiklos vykdytojų skirtingus veikimo būdus. Taigi mes šiame reglamente susitelkėme tik tai į pažeidžiamus vartotojus. Mes nekalbame čia apie tarifus, dėl kurių yra susiderėta E, didelis verslo subjektas paprastai moka susidėrėtas kainas, nebūtinai tas kainas, kurios yra viešai skelbiamos. Bet jeigu esate paprastas pilietis ar nedidelis mažmenininkas, neturite pasirinkimo. E, Net jeigu yra ir kitų operatorių, tai jie paprasčiausiai sutelkia savo dėmesį į didžiuosius veikėjus, į prekybą tarp sostinių ir taip toliau, bet nekreipia dėmesio į mažus mažmenikus, ypač veikiančius periferijoje. Ir e, pastarieji dažniausiai remiasi nacionalinę pašto tarnybą, o kaina ten yra paprastai labai aukšta. Yra pakankamai daug to įrodymų. Čia jūs matote skaidrėje, kad tarp valstybinės kainos yra 3-4 kartus aukštesnės negu kad kainos siuntai pristatyti toje pačioje valstybėje. Dabar pašto tarnybos jau mano skaidrės regis pašalino iš ekrano, sako kalbėtojas. E, Kartais nėra jokių priežasčių, kodėl kainos nustatomos tokios, kaip yra nustatomas. Taigi yra pakankamai studijų, kurios rodo, pirmininkė, jūs galite surasti skaidrės e posėdžių programėlėje. Ir e, tiesą sakant, nesunkiai galite prisijungti ir stebėti viską ir per savo iPhone'ą. Dėkui. E, e, man daro didelį įspūdį šio parlamento internetiniai gebėjimai. Taigi, e, kai kalbame apie tarpvalstybinės kainas, aš sakiau, kad iki penkių kartų jos yra didesnės lyginant su uh, vietos pristatymų e, iš Niderlandų į Belgiją. E, atsiunčiant kažkokį siuntinį galima, gali tekti sumokėti keturis ar kiek kartų daugiau yra pakankamai atliktų studijų šioj srity, e, Kopenhagos ekonomikos mokykla, kiti universitetai yra atlikę studijų, kurie rodo, kad Dažnai siuntinių pristatymo kainos yra daug kartų didesnės be jokio pagrindimo. Paprasčiausiai šitoje, šitame labai specifinėme rinkos segmente nėra pakankamai konkurencijos arba kai kurie subjektai nesuinteresuoti tokias, teik, tokias paslaugas teikti. Taip pat Kai kurios studijos e, rodo, kad net ir tarp valstybinių mastų e, transportavimo išlaidos kainoje sudaro labai nedidelę dalį. Šeštas straipsnis kalba apie skaidrumą ir e, prieigą nediskriminuojant e, prie pristatymo paslaugų, e, Čia mes remiamės tuo, kas jau egzistuoja. Eina kalba apie vadinamąjį REIMS e, sprendimą, e, kurį priėmė konkurencijos e, generalinis direktoratas. Taigi jau yra nustatyti tam tikri reikalavimai dėl prieigos, dėl kainų. Mes nekalbame apie nemokamą prieigą, kalbame apie sąžiningą ir nediskriminuojamą prieigą E, aš turiu čia skaidrį ir pavyzdį, e, kai alternatyvus operatoriai e, paprasčiausiai teigia, kad jie negali gauti prieigos ir reglamente mes tengiamės tą problemą išspręsti. Na, o čia apibendrinanti skaidrė, skaidrė kuri rodo, kokią logiką remiantis parengėme šitą reglamento projektą. Žaliai jūs matote, kad mums reikia efektyvesnės, veiksmingesnės rinkos, kai kalbame apie informaciją, apie e, rinkos galės. Ir dar kitas dalykas, kad susitelkiama į pažeidžiamiausius vartotojus. E, į kairę, jūs manote, matote, ką mes bandome patobulinti, papildomų galių komisijai mes neprašome, susitelkime į reguliuotojų galės, remiamės subsidiarumo principu, bet visiems reguliuotojams reikia daugiau duomenų, reikia daugiau informacijos, kad galėtų atlikti tai, kas numatyta. Tai kitaip sakant, stebėti, ar e, konkurencija iš tikrųjų lemia tai, ką turėtų lemti, ar tinkamai yra įgal, e, įgyvendinamas tam tikros nuostatos tame tarpe dėl universaliųjų paslaugų prievalių. Ir e, jeigu mes iš tikrųjų pasieksime visko, ko esame užsimoję, tai geoblokavimo pasiūlymas dalį savo aktualumo praras. Turiu klausimų. Kaja Kalas, Virginia Hosvelis Anderson. Dita, Julia, Rosa, Olga, me. So really... Ir aš pati kalbėsiu. Taigi labai trumpi klausimai, jeigu galite, turėtų būti. Kaja pirmiausia. Uh, thank you. Labai ačiū. Aš turiu daug klausimų. Pirmiausia, dėl geografinio blokavimo. Šis reglamentas draudžia diskriminavimą dėl mokėjimo priežasčių. Bet dabar matome, kad dažnai vykdant įvairiausias operacijas, e, kaip priežastis yra pasitelkiamas telefonų numeris. Pavyzdžiui, transporto atvejais E, kad įsigytum biletą, reikia duoti telefonų numerį, tik tada yra baigiama e, vykdyti operaciją. Užsienio telefonai kartais yra neprimami, net kai, pavyzdžiui, e, yra prašoma nurodyti pagalbos telefoną. Taigi, kaip galima telefono numerius sužiūrėti. Reikas komentarai dėl transporto sektoriaus. Aš suprantu, kad Išimtis paslaugoms transporto srityje yra įvesta todėl, kad vyksta refit darbas. Tačiau tikslasgi yra keleivio teisės, o keleivio teisėmis yra norima apsaugoti keleivį prieš kelionę ir per ją. Tai nei kiek nėra susiję su tuo, kad vartotojo uh, interneto svetainė galbūt geografiškai blokuojama arba bus jis nukreiptas automatiškai pagal gyvenamą vietą į kitą interneto svetainę. Dėl atsisakymo suteikti paslaugą. Uh, tai yra geografinio blokavimo įprasta praktika, galbūt galėtume ją detaliau panagrinėti. Tik tai kyla klausimas, kaip siuntinių pristatymas ir geografinis blokavimas yra tarpusavį susiję. Bendrai kai kalbam apie siuntinių pristatymą, skaitau pasiūlymą ir man susidaro įspūdis, kad ši padėtis arba bendrai pasaulio veikimas yra atspindėtas e, tarybos diskusijose. Yra tarsi kalbama, kaip e, naujos įmonės startuoliai turėtų e, pritaikyti tuos paketus, bet kai aš skaitau, matau, kad jis yra nepaprastai biurokratiškas registruojant įmonę, pavyzdžiui, jūs pateikėt e, mintį, kad paslaugų tiekėjai turėtų būti registruojami valstybėje narėje. Tai nereiškia, kad jeigu jūs būsite registruotas vienoje valstybėje narėje, galėsite paslaugas teikti visur. O gal iš tiesų tai ir, ir norima pasakyti. Šiame pasiūlyme teigiama, kad valstybė narėje turėtų surinkti tokią informaciją. Ar čia norima pasakyti, kad reikia iš tiesų užsiregistruoti visose valstybėse narėse, kuriuose teikėte paslaugą? Informacijos teikimas. Apie internetinės ataskaitas nieko nėra pateikta. Informa, e, informacija perkančios įmonės paminėtos tik vieną kartą ir aš apie tai jau kalbėjau. Norėčiau sužinoti, koks taip pat yra ryšys tarp, su kitomis, su kitais generaliniais direktoratais, ypač kai kalbame apie e, bendruosius skaitmeninius vartus, Single Digital Gateway. Dar vienas klausimas viešai pateikiamos kainos interneto svetainėje. Ar čia yra koks ryšys? Ar bus atvirų duomenų? Tai yra, ar tos, tie duomenys galės būti iš naujo naudojami įmonių? Taip, man atrodo, mes tik tai e, šiuo teisės aktu sukursim naują papildomą naštą, kas visiškai netitinka kitų skaitmeninės bendrosios rinkos e, pagrindinių elementų. Tarifų įperkamumas. Man tai kvepia kainų reguliavimu. O kaip bus su kainos struktūros skaidrumo stoka, jo įvertini, jos įvertinimu? Galbūt įmonės galėtų suteikti daugiau informacijos vartotojams apie tai, kaip kainos formuojamos ir kodėl Europos komisija nusprendė sutelkti dėmesį į įperkamumą, o ne į kainos struktūrą. Ačiū. Žinia, Hozija. Um, merci, Vicky. Ačiū, Vicky. Euh, Pateikta daug klausimų ir dėl geografinio blokavimo. Mes sutinkame, kad e, pateiktų pavyzdžių atveju mes galime rasti sprendimus ir yra diskrim, diskriminacinių elementų paslaugų direktyvoje ir aš neįsitikinusi esu to atsakymo, kuris buvo duotas kokybė. Toliau taikymos rytis. Buvo pasakyta, kad visa, kas yra susijęs su e, paslaugomis, audiovizualinėmis, tai čia viskas taikymos rytie. Tačiau, pavyzdžiui, apgyvendinimo įeina, e, neįeina. E, Tai kaip dabar, sakykime, elgtis tam žmogui, kuris yra, e, kuris, kuris teikia tas paslaugas, ten, sakykime, jeigu jisai e, teikia paslaugas YouTube. Taigi reikėtų kažkaip tai diferencijuoti tas paslaugas, diferencijuoti kriterijus, kai pasižiūrėti, kas būna tada, kai e, šalis ta pati, sakykime, žmonių teikiančių paslaugas, tačiau uh, kita tautybė. E, bet reikėtų tą daryti taip, kad nepakenktumėm ES funkcionavimo sąjungai. Toliau paslaugų teikimas vieta, paslaugų teikimo vieta. Čia yra vėlgi neaišku, kur ta teikimo vieta, kadangi paslaugos yra teikiamos per atstumą. Tai yra e, finansinės paslaugos ir ekspertizės e, finansinės arba juridinės ekspertizės paslaugos ir panašiai. Tai čia vėlgi tada reikėtų kvestionuoti tą kilmės šalį ir vėl sugrįžti prie tos didžiulės diskusijos, kuri vyko diskutuojant apie disku, e, direktyvą, e, paslaugų direktyvą. Ir paskutinis klausimas, jo visai nebuvo paliesta. Kas yra tas e, geoblokavimas ir e, reglamentas Roma 1? Ar jisai yra žemesnis? E, jeigu taip, tai tada mes daug prastesnę padėtį už, užimsime vartotojų akise. Liusi Antarsin, ačiū Werneriu už visą padarytą darbą, kurį jūs per daug pasarųjų metų jau veikėte. Keletą klausimų turiu dėl e, straipsnių, e, kuriuose kalbama apie renkamą informaciją. Ypač žinant, kad komisija ankstesnėme savo darbe pripažino, e, koks yra rinkos statusas, kalbant apie paslaugų tiekėjus, paslaugų tiekimą ir panašiai. Ir jis sakė, kad turėtume pagal straipsnio D dalį E, aiškiau apibriežti, kaip atrodo siuntinių rinka. Jeigu norim siuntinių rinką detaliai įvertinti, turime tiksliai žinoti, kokios sutartys sudaromos, kokios darbo valandos, kokios pagrindinės tendencijos. Ir dar vienas klausimas. Jūs klausėte ir į savo pasiūlymą įrašėte šios informacijos teikimo formą. Tai turėtų būti daroma reikalaujama gyvenamųjų raštų. Europos parlamentas jau daug metų šiuo klausimu domis ir man visiškai neaišku, uh, Ar mes e, tą padarysime gyvenamo raštu, nors, nes nors tai ir skamba techniškai, jūsų prašoma pateikti formą, mums būtų labai įdomi ir tai turėtų būti daroma deleguotojų teisės aktų. Norėčiau, kad jūs apie tai pakomentuotumėt. Ir trečias dalykas, iš visiškai remiu tikslas, kad žmonės turi būti neapiplėšinėjami, pažeidžiami vartotojai, e, turi būti apsaugoti E, visuotinės paslaugos turi būti gerai teikiamas visoje ES, ar nereiktų čia konkrečiai kalbėti apie prieigą ir reguliuotojai turėtų būti reikalaujami uh, užtikrinti daugiau prieinamumo galimybių siuntinių rinkai. Ir paskutinis filosofinis pasibėjimas. Aš suprantu, kad reikia galvoti apie subsidiarumą, bet atrodo, kad jūs tarsi norite nu, padaryti daugiau, bet uh, tuo pat metu susidaro įspūdis, kad jūs viską norite palikti reguliavimo institucijoms. E, valstybių narių reguliavimo institucijos e, yra geresnės arba blogesnės, jų kokybė skiriasi. Ar nebūtų geriau Europos komisijai šioje srityje pačiai daugiau nuveikti, negu perduoti visus įgaliojimus ir prievalės reguliavimo institucijoms? Ačiū. Thank you, Madam Chair, and I also... Ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti komisijai už prezentaciją. Ir aš e, šiandien iš ryto jau pirmą kartą diskutavau apie šį paketą su ponė Jūrova, mes visi dalyvavome, kai kurie klausimai buvo atsakyti, bet vieno atsakymo dar trūksta. E, vienas iš jų yra bendradarbiavimo ekonomika, apie tai kai kurie mano kolegos klausė. Man patinka jūsų pasiūlymas, bet tuo pat metu spaudoje skaitome kas vyksta skirtingose valstybėse narėse. Aš norėčiau, kad mes šį dosiją sutvarkytume kuo greičiau ir sukurtume europietišką požiūrį kuo greičiau, o ne 28 skirtingus požiūrius į bendradarbiavimo ekonomiką. Taigi mano klausimas gana paprastas. Norėčiau sužinoti, kada tiksliai jūs paskelbsite gairės, kurios turės būti praktiškai realizuotos. Ačiū. Čilė Vaira. Thank you, Chair. Pane Reda, dėkoju e, pirmininkę, ačiū komisijai už e, naujų pasiūlymų pristatymą. Noriu užduoti klausimą apie geografinį blokavimą. Jeigu teisingai komisiją suprantu, tai jūs grindžiate poreikį reglament, reglamento poreikį tiesiogiai taikomam įstatymui dėl to, kad galėtumėte e, geriau įgyvendinti to, kas siekiama paslaugų e, direktyvas 22 straipsnių. Jis tarsi neveikia. Ir jūs e, sakote, kad kai kalbu apie e, skaitmeninį turinį, tai diskriminacijos vienintelis pagrindas yra, ar teikėjas turi licenciją tam turiniui. Uh, Tai kodėl jūs neįtraukėte čia situacijų, kai, e, vardu, e, kai autorių teisės nekelia problemos, e, o tiekėjas turi licenciją. Tai ar tas reglamentas bent jau neturėtų įtraukti taip pat geobloka, geoblokavimų praktikus, kuri bet kuriuo atveju pagal paslaugų direktyvos 22 straipsnį yra neteisėta. Koks skirtumas, ar tiekėjas teikia muziką ar video žaidimus, lyginant su kitomis internetinėmis paslaugomis, jeigu autorių teisų dalykai jau išspręsti? Ar jūs taip elgiatės dėl to, kad muzikos pramonė garsiausiai skundėsi, ar jūs darote kažkokį kitą skirtumą? Savo pasiūlymą jūs taip pat sakote, kad uh, peržiūroje žiūrėsite, ar įtraukti ateityje į reglamentą skaitminį turinį. Bet man rūpi, kodėl iš viso įtraukėte, e, jeigu e, autorių teisės e, nėra priežastimi. Aš suprantu, kai jūs kalbate apie automobilių nuomą, bet skaitminis turinys iš tikrųjų yra problema apie 60 procentų e, geoblokavimo yra susijęs su licenzijomis, bet vis tiek e, kiti 30, laipsnių, 30 e, procentų atvejų nepatenka. Kodėl jie nepatenka į reglamentą? Pone Šenalova. Dėkui, pirminkė. Aš norėčiau paklausti apie vartotojų apsaugos e, bendradarbiavimo reglamentą. Per mūsų pokalbį su ponė Jaurova jau klausiau apie tai. Taip pat kalbėjome apie paslaugų direktyvos 20 ir 22 straipsnį. E, kalbant apie sankcijas ar pažeidimus, e, ten kalbama apie, apie 20 valstybių narių, kur uh, tos, e, tie pažinimai yra fiksuoti, tai minimalus skaičius, gal galėtumėte pagrysti jį, e, truputį paaiškinti šią nuostatą. Taip pat e, galbūt reikėtų kažkaip paskatinti sustiprintą bendarbiavimą tarp regionų atsakingų institucijų, nes kai kurios problemas yra labai specifinės ir susijusios ne vien tik su tarp valstybinėm institucijų bendradarbiavimu, bet ir regionų valstybių e, institucijų bendradarbiavimu. Pone Tun und Honestein. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už pristatymą, tai labai e, svarbios temas ir vartotojams, ir kitiems. Ačiū už e, kolegų išsakytas mintis, bet aš sustelčiau ties viena problema. E, juk nėra prievalės parduoti, bet yra prievalė e, išlaikyti tą pačią kainą visoje Europos Sąjungoje tam tikromis situacijomis. Ir man, man e, atsisakymas parduoti E, vartotojui yra blogiau negu kad kainos skirtumas. Ar nereiktų į tai pažvelgti, taip sakant, iš kitos pusės, ne, e, iš, iš priešingo taško prieiti. Turiu prisipažinti, kad a, e, vertinu daug a, siuntinių pristatymo paslaugų pasiūlymo aspektų, a, taip pat a, geografinio blokavimo. A, E, srityje reikia greitos pažangos, bet e, smulkiems operatoriams prieiga prie infrastruktūros ir tinkama priežiūra yra labai svarbus dalykai ir aš labai džiaugiuosi, kad e, šis dokumentas iš tikrųjų įneš pokyčių šioje srityje. Na ir gal porą žodžių kolegijai Reida. Gal sutiksite, kad mes turime panalizuoti ir pa, padiskutuoti dėl skaitminio turinio savokos išplėtimo, apie, apie kurį jūs kalbėjote, ir paskirti tam šiek tiek laiko. Dėkuoju. Aš pati du klausimus turiu. Vienas dėl geografinio blokavimo ir kitas dėl siuntinių pristatymo. Aišku, bus ir daugiau. Dėl geoblokavimo. E, išgirdome, e, Kalas pranešime labai aiškia deklaracija, kad e, mažas prekybininkas neprivalo parduoti vartotojams, jeigu jie nenori, jeigu jie yra ne jų vietovėje. Dabar dėl sintinių pristatymo. Taip, pristatyti galbūt neprivalote, bet privalote vis tiek parduoti. Ir e, mažmeninkams e, kyla, e, kyla problemų tada, e, kurios valstybės e, narės vartotojų teisės įstatymais vadovautis ar vadovautis Roma 1 reglamentu. E, Taigi, ar norint parduoti už savo vietovės ribų, neteks naudotis 28 skirtingais įstatymais. Ir tokiu atveju grėsia, kad maži e, mažmenininkai e, tiesiog internetu nepardavinės savo prekių, išims jas iš interneto. Tai jeigu čia padarysime klaidų, tai iš esmės prarasime nedidelio masto mažmenininkus. E, tai, taigi iškyla klausimas, jeigu e, pardavinėjate per atstumą, nors ir nepristatote prekių, e, kurios valstybės teisė, vartotojų apsaugos teisė reikia remtis. Na ir dabar dėl siuntinių pristatymo. E, dėl e, pašto sąjungos e, tarifų, jeigu jūs importuojate kažką iš besivystančių šalių ir naudojate paketą, bet nesiuntinį, tai yra mažesnis daiktas, negu kad siuntinys jūs tų įvežimo mokesčių turite sumokėti mažiau. Taigi, jeigu jūs įvežate kažką dideliais kiekiais, e, visą tai talpinate į sandėlį kažkur Vokietijoje, o paskui išsintinėjate e, paketais, tai jums atseina pigiau. E, galbūt e, tų siuntinių pristatymo lygiai e, kai kuriuose valstybėse, šalis, e, valstybėse narėse ir yra didesni dėl tokios praktikos. Ar čia yra problema, ar jie reiškia nesažininką konkurenciją, kadangi kai kurie e, prekeiviai pasinaudoja išlygą vadinamiesiams paketams ir nesunčia siuntinių. Dėkui. Tiek atrodo buvo klausimų. Thank you uh, very much, uh, Madam Chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiami parlamento nariai, pateikė daug svarbių klausimų, pabandysiu juos atsakyti grupėmis. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad e, komisijos siekis, kuriant šią priemonę, yra užtikrinti vartotojams platesnį pasirinkimą ir įdomesnį pasirinkimą. Bet taip pat Europos komisija siekia, kad e, prekiautojai nesusidurtų su papildoma našta. Neturi būti padėtis sudėtingesnė, turi būti suteikta kuo daugiau teisinio aiškumo prekiautojams taip pat. Labai svarbu tą pažymėti, nes net keletas parlamento narių išsakė būkštavimus, kad padidės administracinė našta šios priemonės, e, dėl šios priemonės, tyčia arba netyčia. Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti. Mes tikimės, kad bus pasiekta labai daug pažangos siuntinių pristatymo srityje. Tačiau aiškiai pasakykime, čia mes siekiame uh, pakeisti atvejus, kai e, siuntinių pristatymas nedaug įtakos turi. Net ir jeigu labai sklandžiai siuntiniai bus pristatomi, bus prekiautojų, kurie norės segmentuoti rinką ir jie sakys, aš noriu daryti tą ir tą, E, ir tai nebus, kiek, tai nebus susijęs su objektyviomis e, diskriminavimo priežastimis, pavyzdžiui, kad neįmanoma pristatyti siuntinio ir panašiai. Greičiausiai tai bus įmonės, kurios pačios nusprendė rinką padalinti į dalis ir blokuoti kai kuriuos vartotojus nuo jų paslaugų įsigijimo. Nuo 8 iki 25 procentų visų operacijų e, taip yra ribojamos. Dėl taikymo apimties. Keletas parlamentarų uh, E, kalbėjo apie tai, kad nereikėtų įtraukti taikymo apimties. Transporto srityje nediskriminavimo principas jau yra numatytas. Labai daug atitinkamų teisės aktų yra parengta ypač dėl oro e, kelionių, dėl jūrų kelionių ir e, kelionių keliais. Kol kas geležinkelio transportas nėra e, reglamentuojamas pakankamai, nes negalime nustatyti, kad būtų ne, e, nepritaikyta skirtinga kaina dėl to, kad biletas parduodamas užsienyje. Europos komisija šies rytėje per artimiausius kelias mėnesius turėtų parengti dokumentą. Dėl audiovizualinių autorinių teisių e, apsaugos medžiagos. Audiovizualinės paslaugos neina nei paslaugų direktyvą, nei į šį reglamentą. Mes apie autorinių teisų modernizavimą galvodami sieksime uh, padidinti galimybės pasinaudoti audiovizualiniu turiniu tose valstybėse narėse, kuriuose yra ribojama vartotojų prieiga. Ne audiovizualinę autorinę medžiagą mes apimame, ji į šią priemonę įeina, tačiau kol kas netaikome vadinamojo ketvirto straipsnio. Ketvirtas straipsnis kalba apie nediskriminavimą. O čiagi mes kalbam apie tuos atvejus, kai geografinis blokavimas yra taikomas be pagrindo. Kokia priežastis? Kai vykdėme poveikio tyrimą, neturėjome pakankamai informacijos pasverti, ar nebus nenumatytų padarinių. Čia mes kalbame apie muziką, kalbame apie elektroninės knygas, tai yra ypatingos rinkos. Ir tiesa ta, kad muzikos rytyje pagrindinė taisyklė yra Europos masto licenzijos. Tačiau šimtų procentų taip dar nėra. Dar išlieka atvejų, kai labai stambus tiekėjai, kaip, pavyzdžiui, Spotify, e, su, teikia muziką, kuriai nėra Europos licenzijos išduota. Ir tada vartotojas iš kitos valstybės narės gali paprašyti paslaugos, ta paslauga bus suteikta, kai kurios tos paslaugos gal vartotojui nebus prieinamos, nes nacionalinės taisyklės jam yra taikomos, o ne Europos taisyklės. Mes kol kas dar nesugebėjome pakankamai aiškiai apibriežti, kokį poveikį ši padėtis turės uh, tokiais atvejais. Dėl elektroninių knygų yra e, daug valstybių narių, kurios yra nustačiusios fiksuotas knygų kainas, tai yra suderinama su Europos teise. Taigi, jeigu jūs parduodate elektroninės knygas į valstybės narės, kuriuose yra nustatytos fiksuotos knygų kainos, tai jūs turėsite e, tos valstybės kalba e, išleidžiamoms knygoms pritaikyti kainą, kuri yra fiksuota toje valstybėje. Tai yra gana sudėtinga, ypač jeigu jūs esate maža arba vidutinė įmonė, nes turėsite išsiaiškinti, kokia būtų tinkamiausia kaina jūsų kataloge, bet kuriai knygai. Bet kokiu atveju mes kol kas nesugebėjome tiksliai nustatyti, kokia sukurta būtų papildoma administracinė našta knygų pardavėjams. Tačiau bijome, kad e, administracinė našta gali susidaryti ir kol kas e, mes galime sakyti, kad ta našta yra be pagrindo dėl to, kokia teisė bus taikoma. Roma 1 ir toliau galioja. Ar bus taikomas vartotojų apsaugos įstatymas ar ne, e, priklausys nuo to, kaip prekiautojas veiks vienoje ar kitoje valstybėje narė. Ką jūs norėjote pasakyti, sako pirmininkė, prekiautojas yra neleidžiamas nukreipti savo veiklos į bet kurią valstybę narę. Nukreipti reiškia aktyviai nukreipti. Uh, Jūs, pažiūrėjau, nusprendėte, kad jūsų verslo strategija bus dirbti tik Beneliukso valstybės arba Junktiniai karalystėje ir Airijoje, arba tik tai Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Tada jūs greičiausiai e, savo interneto svetainėje paskelbsite informaciją vartotojų kalbomis, galbūt bus atitinkami adresai pateikti, bet e, yra visa eilė elementų, kurie nulėmė ar įmonė e, orientuojasi į tam tikrą ribotą rinką ar ne. E, tai netitinka mūsų reikalavimų, aš kai kalbame apie geografinio blokavimo reglamentą, kuris būtų taikomas paslaugų ir prekių tiekėjams, vartotojas gali gyventi kitoje valstybėje narėje, e, į kurią vartotojas savo paslaugų ir prekių nesiunčia, bet tas vartotojas gali gauti tas jo paslaugas ir prekes kitaip būdais Tačiau jis susidurs su sunkumais, nes atitinkama geografinė zona yra neapimta ne, ne to pardavėjo. Vartotojas pagal geografinio blokavimo reglamentą galės reikalauti paslaugos, kuri būtų suteikta vartotojui, būtų taikoma pardavėjo teisė, o ne atvirkščiai, ne, ne pardavėjai bus taikoma uh, E, vartotojo teisė. Tai labai skiriasi nuo Roma vienas reglamento. Jeigu vartotojas nusprendė, kad mano teritorija yra tokia ir tokia ir aš noriu parduoti savo priekes tik XYZ valstybės, tai tada tik tai XYZ taisyklės galios. Bet jeigu priekiautojas nusprendžia dirbti tik tai X arba Y valstybėje, o vartotojas yra Z valstybėje, tai jis e, vartotojas turės e, pasikliauti prekiautojų taikomais teisės aktais. Tai reiškia, kad vartotojai lygiai taip pat turės prisitaikyti prie prekiautojo e, pasirinktos bendravimo kalbos. Pavyzdžiui, jeigu vartotojas dirba viena kalba, o jeigu prekiautojas dirba viena kalba, o vartotojas kalba kita kalba, jis kreidamas į prekiautoją turės kalbėti prekiautojo kalba. Mūsų požiūris yra visi turi būti vienodai traktuojami. Jūs negalite būti nei geriau, nei blogiau traktuojamas. Galite būti E, vertinamas, pavyzdžiui, užsakydamas iš e, vokiškos interneto svetainės, e, jūs busite traktuojamas kaip vokietis. Lygiai taip pat kaip Vokietijos parduotuvės. Jeigu šiandien po pietų nuvažiuotumėte į Vokietijos parduotuvės, jūs būtumėte traktuojamas kaip vokietis ir jums būtų taikoma Vokietijos teisė ir greičiausiai su jumis būtų kalbamasi vokiškai. Prievolių parduoti į kitas zonas nėra. Gal yra tokių nedidelių tik skirtumų. Yra numatyta prievalė nediskriminuoti. Aišku, įmonės turi laisvę neparduoti dėl daugelio priežasčių. Pavyzdžiui, gal pasibaigė jų prekės arba e, negali parduoti savo prekės žmonėms jaunesniems negu tam tikras amžius. Prievalė parduoti negali būti ar neparduoti negali būti e, taikoma tautybės pagrindu ar pilietybės pagrindu ryšys su paslaugų direktyve. Turbūt mano kolegos mane papildys. Čia mes išsiaiškinome penkias aiškės e, aplinkybės, kuriomis mes galėtume pasakyti pagal teisės aktą, kad e, geografinis blokavimas tomis aplinkybėmis yra e, nepagrystas tokio pobūdžio operacijose 20 e, straipsnis ir toliau taikomas, bet penkiais atvejais diskriminacija yra traktuojama kaip nepagrista. Tai yra lex specialis, tai yra paslaugų direktyvos papildymas, yra išaiškinami atskiri atvejai, kai diskriminacija e, aiškiai egzistuoja. Tai e, negalioja kilmės valstybės principo taikymui. Kilmės valstybė yra apibrėžiama iš vartotojo perspektyvos. Jis e, turi ją išsiaiškinti galvodamas apie e, pirkimo galimybės. Ačiū, bet mums jau laikas eiti prie kito klausimo, sako pirmininkė. Gal kiekvienas galėtumėt neilgiau kaip po minutę pakalbėti? Na, visiškai aiškiai reikia pasakyti, šis reglamentas nieko neturi bendro su kilmės valstybės problema pagal paslaugų direktyvą. E, pagal paslaugų direktyvą paprasčiausiai sakoma, kad aš esu paslaugos teikėjas, pervažiuoju į kitą šalį ir su savim atsivežu savo šalies nuostatas. Na ir labai greitai dėl CPC reglamento užduoto klausimo reikia skirti tarp e, pasiūlymo 16 straipsnio, kur iš tikrųjų numatyta pakankamai daug lankstumo, numatyta uh, komisijos koordinuojama procedūra. Daug valstybių narių kreipiasi į mus, kad mes koordinuotume. Dabar pagal reglamentą tokia galimybė numatyta, ji gerai aprašyta, numatyta įvairios aplinkybės. Ir iš tikrųjų e, yra tam tikra riba, e, trys ketvirčiai e, valstybių narių, trys ketvirčiai gyventojai juose pasiskoliname šitą ribą iš kitų reglamentų, apsispręsdami, kada jau komisija gali pradėti e, savo vaidmenį ir paskelbti, kad tas pažeidimas yra plačiai paplitęs pažeidimas. Dėl regioninių institucijų iš tikrųjų reikia ieškoti galimybių geresnį bendarbiavimą nustatyti tarp regioninių institucijų ir valstybės institucijų. Na ir dabar dėl simtinių teks man supaprastinti atsakymą, nes trūksta laiko e, dėl administracinės naštos startuoliams ir taip toliau ir taip toliau. Visų pirma, daroma išlyga mažiems operatoriams, Toliau pats reglamentas yra labai nedidelis, e, užtikrinantis komitologijos procedūrą. Tai mes e, paprasčiausiai sakome, kad būtų viena forma, kuri būtų taikoma visiems 28 e, valstybėms narėms teikiant informaciją. E, E, mes e, atrinkome 15 tarifų, kurie yra ypatingai aktualūs e, ekonominiai prekybai. Tas kainas reikės komisijai pateikti vieną kartą per metus. Eina kalba būtent apie tam tikrą platformą, kuri prieinama VMI. Tai leis įvardinti ir sugėdinti tam tikrus subjektus, bet ir prisidės ir prie konkurencijos. Jūs sakote, kad neturi kalbos būti apie praisų reguliavimą, eina kalba tik tai apie įperkamumą arba prieinamumą. E, mes e, domimės e, kainą tiek, kiek tai susiję su tos kainos pagrįstumu Taigi, e, jeigu kažkas negalės paaiškinti, kodėl ta kaina yra dešimt kartų desnė negu kitur, mes e, galėsime pareikalauti tokio paaiškinimo. Toliau e, informacijos sąrašai. Mes pasistengėme reglamentą iš tikrųjų padaryti tik tai tokį minimaliai e, išpūsta, turime atsižvelgti ir visuomenės interesus, nors dėl to straipsnio galima ir toliau diskutuoti. Dabar prieinamumas, e, truputį e, galvojant apie daugiau negu kad tik tai įperkamumą ar e, kainos prieinamumą, kodėl e, nepasirinktas deleguotasis aktas. Na, mes čia kalbame apie tam tikrą formą, kuri leistų įgyventi trečiąjį straipsnį. Visi parametrai turi būti aprašyti trečiajame straipsnėje ir ten parlamentui numatytos jo galios ir jo išmintį galima bus realizuoti. Mums atrodo, kad tai tinkamas instrumentas. Pirmininkė klausė ir apie universaliusias pašto sąjungos paketą. Iš tikrųjų, UPU taisyklės egzistuoja, bet jos labai aiškiai demonstruoja, kaip sunku įgyvendinti tas tarptautinės teisės numatytus prievalius. Šiais e, metais Stambule vėliau įvyks e, Pašto sąjungos e, konferencija, kur 192 šalis tenksis susitarti dėl bendrų tarifų. Toliau vyksta dėrybos tarp pašto operatorių, nes UPU, e, e, kuomet kažką rekomenduoja E, pavyzdžiui, Kinijos vartotojams turi atsižvelgti į jų poreikius. E, vartotojas, kuris dabar nori pasinaudoti, pavyzdžiui, siuntos atsiekimo paslauga, turi būti pasirengęs mokėti daugiau. Mm, buvo klausima apie siuntas iš besivystančių e, šalių ir apie kainų skirtumus, tiesą sakant, iki elektroninės prekybos e, su Kinija ir kitomis valstybėmis pradžios kainos tradiciškai yra buvusios daug aukštesnės, e, jeigu tų siuntinių kaina yra labai aukšta, niekas negali jų e, įpirkti ir e, mes norėtume, kad pašto operatoriai šiam segmentui skirtų daugiau dėmesio, kad tas verslas, tas segmentas galėtų plėtotis. Jeigu kainos nukris, tada aišku, žmonės e, pradės naudotis būtent jų pašto operatorių e, tinklais. Dėkui. Kitas darbo atvarkės punktas e, komisijos pristatymas dėl naujų taisyklių susijusių su audiovizualinėmis paslaugomis. Suteiksiu žodį komisijos atstovui tuomet. Ar tai ponia Alonso? Dėkui, pasitengsiu trumpai e, pristatyti šį dokumentą, žinau, kad jau pasidžiaujate kurį laiką, pabandysiu trumpai, kai tik tai galėsite mane įžiūrėti, pabandysiu pristatyti šį dokumentą. Jūs norite, kad aš ateičiau į prezidimą? So, uh, the philosophy behind. Uh... Taigi, uh, dokumento logika, kaip e, yra sakęs e, komisaras Atinger ir komisaras e, Ansipas, logika yra nerevoliucinio, e, evoliucinė. Audiovizualinių paslaugų direktyva egzistuoja jau visą virtinę metų, tad mes norėjom išlaikyti tai, kas funkcionuoja, o kitais atvejais tiesiog modernizuoti, atnaujinti tą direktyvą, kad galima būtų atsižvelgti į poslinkius audiovizualinėje rinkoje. Taigi, kas funkcionuoja ir ką mes ketiname išlaikyti ir netgi sustiprinti, tai vidaus rinka, kuri paminėta šioje direktyvoje ir e, e vidaus rinkos matmuo yra pasiekiamas rengiantis kilmės šalies principu. E, pagal tą principą, kaip jūs žinote, transliuotojai ir e, e, tokie paslaugų teikėjai kaip Netflix, Canal Play, Orange ar kitos bendrovės turi laikytis tik tai tos e, valstybės, kurioje yra įsisteigusios taisyklių. Taigi nereikia laikytis 28 skirtingų taisyklių taisyklių. E, ši sistema puikiai veikia, e, tai parodė viešasias konsultacijas ir 38 e, procentai kanalų, kurie yra įsisteigę ES, yra skirti kitoms šalims. Video pagal pareikalavimą atveju 31 procentas vietoj tai paslaugų ateina iš kitų valstybių narių. Ir čia, kaip sakiau, veikia kilmės šalies principas. Ką mes siūlome? Mes siūlome šitą kilmės šalies principą išlaikyti ir e, sustiprinti jo funkcionavimą. Kaip? Visų pirma, supaprastinant taisyklės, leidžiančias valstybėje nariai E, įvertinti, e, kokiai šaliai tenka tam tikro teikėjo jurisdikcija. Mes e, įgaliojame valstybės narės mums suteikti informaciją apie teikėjus, kurie yra jų jurisdikcijoje, kad transliuotojai žinotų, koks reguliatorius juos prižiūri, o žiūrovai tą taip pat turėtų žinoti, kad žinotų, kam skūsti. E, jeigu e, tokių skundų būtų. Ir taip pat kilmė šalies e, principas turėtų supaprastinti tam tikrų išlygų taikymą. Valstybės narės turi galimybės daryti išlygą tam kilmės šalies principui labai e, aiškiai fiksuotais atvejais, bet e, taisyklės čia skiriasi ir e, priklauso nuo to, kokia paslauga teikiama pagal pareikalavimą ar tiesioginio transliavimo. Tam, kad galima būtų paskatinti vidaus rinkos aspektą šioje direktyvoje, sumanyta tai daryti nebūtinai teisėkuros priemonėmis, bet panaudojant ir kitas priemonės, kad e, valstybių narių pozicijos suartėtų ir tai daroma sustiprinant reguliuotojų vaidmenį. Taigi iš vienos pusės mes siūlome e, įvesti reikalavimą direktyvoje, kad valstybės narės turėtų turėti vieną ar keletą nepriklausomų reguliuotojų, mes nustatome tam tikrus kriterijus, kuriuos turėtų tokie reguliuotojai tenkinti, kad būtų laikomi nepriklausomi tiek nuo vyriausybės, tiek nuo pramonės. Ir taip pat siūlome formalizuoti jau egzistuojančią reguliuotojų grupę ES lygių, ji vadinasi ERGA. Ir dabar e, ši grupė yra pripažįstama direktyvoje, jos vaidmuo yra sustiprinamas, kad e, galima būtų e, sustiprinti bendradarbiavimą tarp reguliuotojų įgyvendinant šią direktyvą. Numatoma, kad tam tikrais atvejais ši reguliuotojų grupė turėtų teikti konsultacijas ir teikti savo nuomonę. Vidaus rinkos aspektą, taigi mes tengiame sustiprinti ne vien tik tai tiesiekuros priemonėmis ir šią prasme e, mes e, stipriname savireguliavimo ir bendro reguliavimo aspektus. Jie jau dabar egzistuoja, bet atsižvelgiant į šios direktyvos nuostatų prigimtį, kur kalbama apie reklamą, apie mažumų, nepilnamečio apsaugą. Tie dalykai nacionalinių lygių yra labai aktualūs ir mes siūlome tam tikras nuostatas e, tokį savireguliavimą ir bendrą reguliavimą sustiprinti. Tuo pat metu mes siūlome, kad jeigu e, manoma, kad būtų naudinga, mes galėtume e, taip pat e, renkti tam tikrus kodeksus ir ES lygvių. Tiek dėl vidaus rinkos aspekto ir kilmės šalies principo ir kaip e, šios aspektus e, sustiprinti. Greta to, kaip minėjau, mes tengiamės modernizuoti direktyvą, ji taikoma jau kurį laiką, o vidaus rinka labai greitai evoliucionuoja, atsiranda naujų e, žiūrovų įpročių, daug iš jų e, pereina į internetą, ir atsiranda naujų veikėjų rinkoje. E, kai kurie iš parlamento narių klausė apie naujus veikėjus rinkoje, subjektus, tokius kaip YouTube ir taip toliau. Taigi, modernizuodami taisyklės, mes tengiamės atsižvelgti į visus tos pokyčius rinkoje. Tai reiškia, kad kartais, kai kuriais atvejais siūlome mažiau reguliuoti, o kartais. E, reguliuoti tas rytis, kurios anksčiau nebuvo reguliuojamas. Taigi, kai kalbama apie dereguliavimą, siūloma e, sumažinti reikalavimus e, reklamos srityje, ypač kai kalbama apie reklamos apimtis. E, dabar e, numatyta viršutinė 20 procentų per valandą riba, mes suvokiame, kad e, laikai keičiasi ir kad šiandien nebūtina primesti tokias ribas transliuotojams, nes jie jau patys save riboja. Kodėl? Todėl, kad rinkoje atsiranda naujų žaidėjų, e, kurie iš vis e, reklamos nenaudoja. Tad jeigu jie pradės piknaudžiauti, reklamos laiku, tai reikš, kad jiems teks e, išjungti pakankamai daug kanalų. Taigi taisyklės turi būti lankstesnės, vietoj to, kad 20 procentų būtų nustatyta vienai valandai, e, mes dabar kalbame apie tam tikrą laikotarpį per dieną nuo 7 iki 20 valandos, pavyzdžiui, kad e, šią nuostatą būtų lengviau naudotis. E, tai svarbu, nes e, už ES ribų kiti žaidėjai e, naudojasi tokiomis galimybėmis, e, o dabartinės taisyklės yra šiek tiek abstrakčios ir e, neleidžia pasinaudoti tokia reklama, kuri yra svarbus pajamų e, šaltinis. E, taigi, manome, kad nereikia tos griežtos taisyklės išlaikyti. Taip pat, siekiant modernizuoti taisyklės, ieškojame geresnės pusiausviros tarp taisyklių taikomų televizijos transliuotojams ir e, paslaugos pagal pareikalavimą teikėjams, e, e, kad vienu atveju nebūtų jos sudėtingesnės, o kitų paprastesnės. Jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie nepilnamečių apsaugą, e, televizijos e, transliuotojams turinys, kuris galbūt žalingas, E, yra visiškai draudžiamas, o e, paslaugai pagal pareikalavimą yra tik ribojamas. E, kitais atvejais taisyklės kažką mm, leidžia, yra visiškai draudžiamas kitai, kitais atvejais tik tai ribojamais. Ir tai reiškia, kad vis ir mažiau ir mažiau žiūrima televizijos. Uh, Taigi mintis čia subalansuoti ir e, mūsų pasiūlyme taisyklės visiškai tokios pačios ir televizijos transliuotojams ir paslaugų pagal pareikalavimą teikėjams. Taigi vienu atveju tie reikalavimai bus truputį e, griežtesni, kitu truputį švelnesni. Dėl e, europinių kūrinių skatinimo čia irgi taisyklės kol kas skiriasi. E, transliuotojai e, turi daugiau kaip pusę transliavimo laiką, laiko skirti europiniams kūriniams. Dėl paslaugų pagal pareikalavimą dabartinės nuostatos labai aiškiai ne nepasisako, valstybės narės turi daug e, galimybių veikti savo nuožiūrą ir tai veda prie gana didelės fragmentacijos. Kaip pasiekti pusiausvėros pagal mūsų skaičius? Tikrovė tokia, kad transliuotojai daug daugiau investuoja negu kad paslaugų pagal pareikalavimą teikėjai daug daugiau investuoja į europinius kūrinius. Taigi mes e, truputį griežtiname taisyklės pastariesiems, tai yra paslaugų pagal pareikalavimą teikėjams. E, tokių paslaugų logika yra skirtinga negu kad transliuotojo e, logika. Jeigu žiūrite televiziją, e, ir jeigu transliuotojas nuspręs, e, kad daugiau kaip pusė kūrinių bus europinės kilmės, e, tai taip ir bus. Teks jums tą žiūrėti. Tuo tarpu, e, jeigu eina kalba apie paslaugą pagal pareikalavimą, tai jūs galite pasirinkti žiūrėti ar nežiūrėti. Taigi, tokių paslaugų e, tiekėjams yra mažiau e, postumio e, suteikti pirmenybę europinėms, europinėms kūriniams. Bet tokia paskait, paskata gali veikti tik tada, jeigu toks reikalavimas bus minimalus ir mūsų siūloma dalis europiniams kūriniams yra apie 20 procentų, mes laikome, kad tai pro, gera proporcija, proporcija atsižvelgiant į šios rinkos postumis. Na ir e, paskutinis pasiūlymas, siekiant atnaujinti taisyklės, priderinti prie dabartinės tikrovės, yra e, ir atsižvelgiant į tai, kad e, rinkoje atsiranda naujų žaidėjų, taip vadinamų platformų, Ir šiuo atveju kalbame apie audiovizualinės platformas. E, taigi atsiranda paslaugų teikėjai, kurie skirtingai nuo transliuotojų ar e, teikėjų pagal pareikalavimą patys nekontroliuoja to tu, turinio, kurį jie perteikia. Ir mes matome, kad vis daugiau ir daugiau e, žmonių būtent e, tokiomis paslaugomis domisi. Taigi čia, reaguojant į e, rinkos realybę, mes bandome ribotai išplėsti taisyklės ir taikyti jas toms vadinamoms platformoms ir tos e, susijus, taisyklės yra susijusios daugiausia su siekiu e, apsaugoti nepilnamečius ir užkirsti kelią neapykantos kurstimui. E, ribotas atsakomybės taisyklės nebus keičiamos, e, jos atrodo gerai funkcionuoja. E, Tačiau tos platformos bus priverstas imtis tam tikrų priemonių mm, nepilnamečiams apsaugoti ir apsaugoti piliečius nuo e, bandymo kurstyti neapykantą. Tuo pat metu išlaikant nuostatas dėl ribotos atsakomybės. Ir dėl tų priemonių, ir dėl to, kad technologijos vystosi labai sparčiai, būtina į e, tas priemonės įtraukti ir pramonės atstovus. Taigi būtina e, tas nuostatas įgyvendinti, ko reguliuojant, kitaip sakant, įtraukiant pramonę. Tai reiškia, kad reikia pilno suderinimo ir numatyti, kad e, tas nuostatas turės e, prižiūrėti nepriklausomas reguliuotojas. Tad tiek e, galėjau pasakyti apie pakeitimus audiovizualinėje direktyvoje. Džiulė Rėdė, ačiū pirmininkė, ačiū Europos komisija iš pristatymą. Labai gerai, kad Europos komisija e, nekvesionuoja kilmės valstybės e, principo audiovizualinėms paslaugoms, bet aš turiu keletą klausimų. Jūs pirmiausia, jūs siūlote visiškai išbraukti straipsnį, kuriame kalbama apie priimtinumą. Jūs sakote, kad tai turėtų būti e, sprendžiama kituose teisės aktuose, kurie bus vėliau parengti. Man atrodo, kad tai yra problematiška. Mes ką tik kalbėjome apie interneto prieinamumo direktyvą ir trilogas neseniai baigėsi. E, be to, e, mes galų gale iš tarybos pageidavimo išbraukėme audiovizualinę prieigą prie viešųjų transliuotų ir mes tik tai kalbėjome apie tai, kur e, tai būtina reglamentuoti. Dabar matome, kad e, naujoji direktyva yra svarstoma labai greitai. Mes ką tik tik pradėjome svarsyti. Ir ką dabar matome interneto prieinamumo direktyvoje, e, yra siejama su labai ilgais įgyvendimo terminais. Jeigu mums pavyks įtraukti visus transliuotojus ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas į prieinamumo direktyvą, teisės aktą, tai įsigaliotų turbūt viskas dar žymiai vėliau. Reikėtų laukti dar ilgiau, kol kas nebūtų prieigos e, reikalavimų jokių. Dėl e, dalymosi video platformų įtraukimą. Didžioji dalis žmonių galvoja apie YouTube ir turbūt būtų protinga uh, to tikėtis, nes uh, YouTube yra numatytas numatyta galimybė apskūsti, jeigu matote, kad yra netinkamas turinys siunčiamas. E, tik tai tiekėjai yra atsakingi už video e, medžiagą. Tas turėtų būti taikoma ir e, interneto svetainės turėtojai. Jeigu atsiras mm, žmonių, kurie nori to interneto svetainėje skelbti neprimtą medžiagą, tai savininkas turėtų ją riboti. Taigi, kaip bus galima viską surušiuoti? Klausimas dėl kvotų Jūs jau sakėte, kad reikia lyginti e, video on demand ir linijinės paslaugas. Atvirų diskusijų e, organizavimas yra labai svarbus, bet kaip praktiškai viskas veiks? Viską pradame nuo klausimo, kas yra video vaizdinis darbas. Įsivaizduokit, aš esu vaizdinių paslaugų tiekėjas ir yra nustatoma, pažiūrėjau, 10 procentų kvotą. Ar aš turiu teisę rodyti serialą East Endas, ar jis e, tilps ar ne. Dar vienas klausimas. Ar būtų įmanoma, kad pasitelkiant video dalymosi platformą e, būtų taikoma europietiškų filmų licencijoms ir jeigu kažkas yra pateikama ne taip, jis galėtų tiesiog išimti tam tikrą medžiagą kaip ta kvota, e, kurią jūs vedinėjate, skatins europietišką turinį ir didins kultūrinį įvairovę, o ne ją siaurins. Akivaizdu, kad e, transliuotojai yra reglamentuomi žymiai aiškiau negu reklamos teikia internete, tačiau reklama internete yra visiškai nevaldoma, baisi padėtis ir aš manau, kad e, turėtumėm pagalvoti apie daug elementų čia. Dėl vaikų apsaugos irgi turėtumėm pagalvoti apie skirtumus tarp interneto ir transliuotojų. Pavyzdžiui, vienas iš būdų tenkinti vaikų apsaugos reikalavimus yra nustatyti, žiūr, apriboti žiūrėjimo laiką internete, bet net tai ES valstybėse skiriasi tie apribojimai, e, kada e, tas žiūrėjimo laikas galės būti nustatytas, ar galime nustatyti kažkokią laisvanorišką praktiką ar ne. E, Evelyn. Evelyn Gebhardt. Ja, äh, dankeschön für die Vorstellung. Labai ačiū už pristatymą, o taip pat ačiū už pasiūlymą. Aš norėčiau užduoti klausimą. Jūs kalbojate apie Land Platform and Land Platform. Faktiškai jūs atsakėte pabaigoje į mano klausimą. Jūs sakote, kad kalbama tik tais apie audiovizualinę platformą, bet, apskri... bet ne apie platformą apskritai. Uh, Aišku, galima buvo suprasti ir kitaip. Ačiū už paaiškinimus. Mantau, kad e, Aš manau, kad viskas tikrai labai svarbu. Visų platformų suplakti į vieną tikrai negalima. Jeigu dabar pagalvosime apie tas paslaugas, audiovizualinės paslaugas, tai pamatysime, kad kilmės valstybės principas galioja. Kartais tai stebina, tačiau aišku, Čia kyla teritorialumo, autorių teisių ir kitų teisių klausimas. Ir visas tas teisės reikia atsižvelgti. Man kyla klausimų dėl reklamos dereglamentavimo. E, pateikiant produktą. Aš buvau posėdyje, kai pirmą kartą kalbėjome apie tuos teisės aktus ir tada komisija jau norėjo, kad būtų šis rytis dereglamentuota, tačiau taryba ir parlamentas mane, kad labai svarbu apsaugoti vartotojus, piliečius. Buvo išsakyti tokie argumentai, kad, na, sakykime, jeigu manote, kad reklamos per daug, tai persijunkite kanalą. Man atrodo, kad tai yra niekam tikęs argumentas. Aš dar norėčiau jūsų mintį paminėti. Jūs Na, norėčiau paklausti, kiek dabar leisime kitoms valstybėms, tokioms kaip JAV, diktuoti, primesti mums savo nuomonę. Man labai, atrodo, kad labai atsargiai reikėtų žiūrėti į tokius argumentus. Kai kuriuos argumentus jūs labai lanšiai paminėjote, bet tai nereiškia, kad, valst... E, kad, ar... kad piliečiams arba įmonėms bus suteikiama daugiau teisių. Kitose srityse dėl duomenų manau, kad reikėtų atsižvelgti į kitus svarbius klausimus. Pavyzdžiui, direktyva dėl skaitmeninio turinio. Visos šios rytys tarpusavyje labai glaudžiai susijusios. Kartais e, pasako tarnyba, kad, na, mums, e, jums mokėti nereikia už mūsų teikiamas paslaugas, kadangi teikiame reklamą, e, bet už tai duokite savo asmeninius duomenis. Kartais komisija labai paprastai žiūri į tuos klausimus, į kuriuos mums reikėtų atsakyti labai išsamei. Tad norėčiau, duoti, pa, norėčiau gauti dabar paaiškinimų. Nežinau, ar teisingai jūs supratau. Uh, Jūs e, norite, kad e, įstatymas nebenumatytų vaikų apsaugos, kad tą numatytų e, gero elgesio kodeksas ir panašiai. Pone Kalas, ačiū, aš turiu klausimą dėl nepilnamečio apsaugos. E, video dalymosi platformos e, turi numatyti atitinkamas priemonės nepilnamečio apsaugai. Tačiau sakoma, nepažeidžiant ribotos atsakomybės nuostatų pagal elektroninės priekybos įstatymą tai turi būti daroma. Kaip tai galima suderinti su elektroninės priekybos direktyva, e, kur yra aiškiai pasakyta, kad uh, viskas turi būti daroma E, nuolat stebint, kaip galime nepažeisti informacijos laisvės ir žodžio laisvės tose platformose, jeigu jos neturi redaktorius atsakomybės. Ir platesnio pabudžio klausimas būtų toks, koks bus tėvų vaidmuo. Gal vietoj bendro, bendros nuostatos reikalauti reikėtų video dalymosi platformų įspėti tėvus, uh, kad turinys yra netinkamas nepilnamečiams ir numatyti kitas apsaugos priemonės. Ačiū. Lockhart. Pone Lockhart. For the, for the Ponas Lockhart. Ačiū. E, ačiū už pristatymą. Mes, aišku, labai atidžiai stebėsime, kaip viskas rutuliosis. Mano klausimas apie kvotas. Iš daniškos perspektyvos atrodo, kad kvotos yra bejotinas pasiūlymas neturim labai geros patirties su kvotomis mes savo valstybėje. Todėl norėčiau sužinoti, ar jūs turite kokiu vertinimu ar kokios patirties. Gal galėtumėt pasikeisti su mumis nuomonėmis apie tai, kaip kvotos iš principo veikia. Bent jau Danijoje, iš kurios aš esu, turime laisvanoriško bendradarbiavimo geros patirties, bendradarbiavimo su gamintojais ir paslaugų žiniasklaidos teikėjais. Taigi, kodėl apskritai tas kodas nustatėte nustatyti? Kodėl toks principas pasirinktas, pono Švab? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja heute eigentlich nur die... Dėkoju. Mes išgirdome komisijos pristatymus, O aš norėčiau pasisakyti EPP vardu. Nereikėtų susipainioti. Mes už komisijos e, reiškiamą požiūrį dėl audiovizualinių žiniasklaidos priemonių ir panašiai. Visa tai yra gerai. Ir dėl audiovizualinės politikos. Aš manau, kad tai yra nediskutuotini dalykai. tiek online, tiek e, ne online turinys yra labai glaučiai susijęs, vienas yra reglamentuotas, kitas ne. Aš manau, kad reikėtų rasti kažkokį tarpinį kelią ir tada panagrinėti visus pasiūlymus. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas būtent link to ir eina ir atrodo, kad tai yra pakankamai gerai išeitis. Toliau Europos pačios didžiausios valstybės aišku, netgi neturėdamos direktyvos numatomos apsaugos sistemos išsisuks. Jie galės dirbti toliau sėkmingai su savo muzika ir, kito, ir audiovizualinio turiniu. Mažesnės valstybėms sunkiau direktyva nenumato, kad reikėtų eliminuoti mažesnės e, kultūras, mažiau atstovų turintis, bet reikėtų kažkaip tai daryti, kad ir mažiau gyventojų turinčio šalis nenukentėtų. E, taigi komisija siūlo kvotas, bet manau, kad čia reikėtų dar daugiau paaiškinti, ką tai reiškia. Euh, Ačiū. Taigi, aš manau, kad galima pasidžiaugti, peržiūrint šią direktyvą, kad e, sąlygos tiesiog suvienodinamos, kad šiandieną operatorių veikimo e, sritis išsiplečia. Aš norėčiau pakalbėti apie platformas. Kas tie audiovizualiniai transliuotojai? kartais jie netgi jokios atsakomybės neturi, neneša. Kartais jie atsakingi už turinį, bet kartais už tą turinį atsakingi, bet dabar norėčiau užduoti klausimą. Kartais reikėtų šalinti tokį turinį, kuris prieštarauja įstatymams, kuris e, propaguoja terorizmą, e, kur būna seksistinių pareiškimų ir panašiai. Tai yra labai įvairūs siužetai, tačiau e, jie labai įtakoja visuomenę. Ir tie žmonės, kurie transliuoja, labai neatsakingai žiūri į tai, jie tiesiog nėra už tai atsakingi. Tad reikėtų kažkokių kriterijų, kažkokių įstatymų, kurie e, leistų nustatyti, kada turinys yra šokiruojantis ir tą turinį būtų galima šalinti. Sakykime, trinant ar, ar, ar draudžiant, e, sakykime, pasaulio kilmės lentelę, kuri dabar plinta Facebook'e bet tai gali būti pratraktuota kaip e, cenzūra. Kita vertus, e, apie platformą turėtų leidėjas pagalvoti, e, nes kartais, kai neaišku, kas už ką atsako, situacija būna tiesiog baisi. Aš paklausti, norėčiau paklausti apie 6a ir 28a straipsnės, kur kalbate apie nepilnamečio apsaugą nuo turinio, kuris e, netinkamas nepilnamečiams e, tiek e, video pasidalymosi platformose ir kitur mūsų valstybė ir čia yra labai daug ginčių dėl to, e, kokias gairias suteikti tėvams, kad jie galėtų kontroliuoti ir blokuoti. Aš įsitikinusi, kad reikia tokių gairių. E, apie tai daug disku, diskutavome, kai kalbėjome apie te, vadinamąjį telekomo paketą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Uh, apie tai. Jūs sakėte, kad nori išlaikyti kilmės šalies principą, bet e, kiek aš suprantu, kad e, paslaugų teikėjai bus apmokestinami e, priklausomai nuo to, kokiai valstybei jų paslaugos gaunamos, teikiamos. O dėl 20 procentų ribos, ar tai reiškia, kad e, galima sukrauti visą reklamą į vieną vietą, taip sakant, ir tada jūs jau priversite, sakysime, savo vaiką stebėti nesibaigiančias reklamas labai ilgą laiką. Aš supratau, kad komisijos atstovai dabar nusprendėjau mums pristatyti platformas, tai mes kvietėme juos tai padaryti, bet dabar atrodo nebeturime tam laiko. Bet dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos galbūt galėtumėte atsakyti į užduotus klausimus pirmiausia. Um, okay. Could you, could you come, come back the... on AVMS okay. whilst we just look at the next okay. item? So, thank you very much for all the... Dėkuoju už visus klausimus tai leis man, man kai kurios dalykus paaiškinti. Aš suvokiau, kad kai kurie iš jų nebuvo visiškai aiškus. Dabar pirmasis klausimas. Raginantis komisiją elgtis atsargiai, aš jau sakiau, kad e, mes labai atsargiai žiūrime, pavyzdžiui, dereguliavimą dėl, pavyzdžiui, reklamos. Mes e, atlikome išsamų poveikio vertinimą. Puikiai suvokiame, kad dabartinė situacija labai skiriasi nuo 2007 metų, kuomet e, ta direktyva buvo priimta, pradėta taikyti nuo 2009, taigi padėtis yra visiškai kitokia. Mes e, išanalizavome taip pat ir poreikio lastingumą. Tai yra e, vartotojų e, pasirengimą išsijungti ar persijungti kanalą po to, kai e, jie mato pernelyg daug reklamos. Čia mes paprasčiausiai sakome transliuotojai, prašom patys valdykite reklamos laiką. Kodėl mes manome, kad e, transliuotojai nepiknaudžiaus tą galimybę? Todėl, kad e, reklamos vertė išauga, jeigu yra retesnė Kitaip sakant, kuo dažniau ją rodote reklamą, tuo labiau menkėja jos vertė. Taigi, praktika rodo, kad patys transliuotojai ekonomiškai tai matuoja ir pažiūri, ar apsimoka ar ne. Taigi, jeigu valstybė narė galvoja, kad jų rinkos evoliucija dar nepasiekė tos stadijos, Kaip jūs žinote, šia prasme direktyva yra minimalaus harmonizavimo direktyva, tai valstybė narė gali nustatyti savo taisyklės e, dėl e, tam tikrų atskirų produktų reklamos arba rodymo. E, bet kuriuo atveju grįšiu prie ponios Reidos klausimų. Aš sakiau, reikia atsargiai naudoti produktų rodymo argumentą. Jeigu JAV tai daro dažniau, e, tai tarsi reiktų tą ir mums dažniau daryti, bet aš visiškai taip nesakiau, netoks argumentas. Produktų rodymo taisyklės e, šiandien sako, kad iš vienos pusės nereikia pernelyg e, aiškiai naudotis produkto rodymu. Antra vertus sakoma, kad jeigu jau yra produkto rodymas, tai informuokite žiūrovą, kad e, būtent tai čia ir yra rodoma. Jeigu jūs kažką gaminate, ketinate rodyti tam tikrą produktą ir transliuotojas tada jau gali apsispręsti, rodyti šį filmą ar ne. Man visiškai nesvarbu, iš kurios e, šalies e, bus ta produkcija, bet būtų labai sunku įsi, įsiveršti, įsikišti į patį produkto gamybos procesą. E, mes žinome, kad reguliuotojai kol kas taisyklės taiko labai skirtingai ir kartais labai griežtai, ką reiškia rodyti e, labai aiškiai, rodyti žymiai. Dabar pagal mūsų naujas nuostatas bus lengviau taikyti skaidrumo taisyklės, reikalaujant, kad transliuotojas labai aiškiai žiūrovui pasakytų, tai yra produkto rodymas. Dėl e, nepilnamečių e, apsaugos, ar aš sakiau, kad reikia tai gyvendinti per tam tikrus kodeksus ir taip ir ne. Todėl, kai mm, mažmečio apsaugos taisyklės ir transliuotojams ir VDO paslaugų teikėjams yra numatytos teisės aktuose. Mes papildėme mm, dokumentą naujų straipsnių, regis šeštuoju, kuriame sakoma, kad būtina teikti informaciją apie tam tikros programos žalingą, žalingą poveikį. E, jeigu e, filme yra smurto, sekso scenų, narkotikai rodomi ir taip toliau, apie tai būtų informuojama, kad e, tėvai galėtų apsispręsti, leisti ar neleisti rodyti, žiūrėti, e, leisti vaikams jį žiūrėti. Ir būtent apie tai mes kalbame, kai kalbame apie bendrą reguliavimą. Dabar klausimas dėl e, prieinamumo, e, dėl to skirtumo, dėl spragos. Kol naujoji direktyva dar nepriimta, galioja dabartinės taisyklės Taigi audiovizualinių paslaugų direktyva tol galios, kol nebus, kol neįsigalios nauja teisinė priemonė. Mes žinome, kad ir parlamente, ir taryboje yra nuomonių, kad e, reikėtų audiovizualiniam sektoriui numatyti tam tikrą specifiškumą. Komisija galvoja, kad vis tik ta priemonė turi būti horizontali. Jeigu vėliau kolegos nuspręs, kad taip neturėtų būti, tai turėtų tas dokumentas grįžti prie audiovizualinių, mm, grįžti mūsų atitinkamoms tarnyboms. Dėl tų vadinamųjų e, video sharing platformų, video dalinimosi platformų. Mes pripažįstame, kad čia yra tam tikra specifika e, vaizdo e, galios, vaizdo poveikis, paveikumas yra labai didelis ir mes sakome, kad e, tos pačios nuostatos turi galioti ir internetinėme pasaulyje. Žinoma, čia nepatenka visas platformos, kurių pagrindinis tikslas yra visiškai nesusijęs su tuo. Yra platformos, platformos tarp draugų, pavyzdžiui, tai jos čia ir nepatenka į taikymas rytį. Mes e, čia papildome reikalavimu, kuris sako, kad paslaugos teikėjas e, E, turi kontroliuoti e, to, kas siūloma e, pateikimą ir organizavimą. Tai skiriasi nuo paprasčiausiai tos paslaugos patalpinimo savo tinklapyje. Dėl kitų dalykų dėl tų proporcijų e, europiniams kūriniams, e, kaip dabar praktikoje jau yra skaičiuojama, pavyzdžiui, jeigu yra serialas, e, vieni reguliuotojai kiekvieną atskirą seriją, taip sakant, skaičiuoja, kiti reguliuotojai skaičiuoja minutes Taigi ES neprimeta jokios sistemos, nes dabartinis 13 straipsnis to ir nedaro. Taigi tai yra dalykas, kurį dar reikės panalizuoti. Būtent jį dabar e, ir analizuojame ir e, puikiai suprantame, kad rezultatas gali būti visiškai skirtingas. Taigi dvi sistemos dabar e, epizodais, atskiromis serijomis skaičiuojama, arba laikas yra skaičiuojamas minutės. Toliau. Buvo taip pat klausimas ir beje noriu paaiškinti kai kurį dalyką, nes jūs paminėjote tą 20 procentų e, video sharing platformų atveju. Tie 20 procentų netaikomi platformoms, tik tai VOD paslaugoms. Dabar dėl reklamos platformose. Tiesą sakant, e, tiesiog yra užsieimame tik tada, jeigu yra tam poveikis. Kada įvardiname tam tikras problemas, sakysime, e, tokias kaip e, mažamečio apsauga ir nepyklotus kurstimas, mes E, bandome tai reguliuoti. Tuo tarpe dėl reklamos e, to mes nu, nusprendėme nedaryti. Pastaruoju metu komisija parengė tam tikras gairias, e, kurios taikomas internetiniam pasauliui ir kurios išsprendžia tą problemą. Kaip užtikrinti, kad nepilnamečių apsaugos taisyklės veiks ir VOD paslaugų atveju. E, taip nustatyti, e, kad e, kažką galima rodyti tik tai po tam tikros valandos yra viena galimybė, bet tai sudėtingas klausimas. Vienintelis dalykas, ką mes sakome, kad tai VOD atveju yra labai sunkiai įgyvendinama tokios diskusijos vyksta. Pirmininkė, bijau, kad turės jūs nutraukti dabar ir paraginti baigti pasisakymą. Buvo klausima, e, kokia logika kvotos e, remiantis yra siūlomos. Aš aiškinau, kad nemanau, kad e, VOD pasaulyje kvotas yra magiškas sprendimas. Kodėl? nes jūs galite katalogę numatyti 80 procentų europinių kūrinių, o paskui paprasčiausiai laikyti juos katalogę. E, taigi tai nereiškia, kad jūs pirmenybę tokiems kūriniams suteiksite. Būtent todėl mes numatėme tą 20 procentų kvotą. Čia tokia logika buvo klausimas, kad platformos dabar kuriasi pagal savo kriterijus, kas yra žalinga, kas yra neapyk, neapykantos kurstimas ir taip toliau. E, šiame pasiūlyme e, nesiremama tos direktyvos e, savokomis, mes tiesiog įnešame tas savokas iš kitur. Na ir dabar e, mokestis e, svarbus klausimas, e, manęs klausia apie tai, aš nemanau, kad mūsų tikslas čia yra sutelkti dėmesį į paskirties valstybę, mes tiesiog norime paaiškinti, kad tam tikros nuostatas, kurios yra labai panašios į mokesčius, į fiskalinius mokesčius, nebūtų laikomos mokesčiais. Tokia yra e, pagrindinė mintis ir tai yra ribojama tik tai šią nuostatą susijusią su e, mokesčiu, su žyminiu mokesčiu. Ačiū už tokį detalų pristatymą. Dar norėčiau pateikti pasiūlymą ir prašyčiau parnešti tą informaciją į komisiją. Kai ateinate pas mus pristatyti pasiūlymą, būtų labai naudinga, jeigu jūs kažką surašytumėt e, tarsi kaip parengiamąją medžiagą kaip santrumpa. E, tada mums būtų aiškiau, apie ką jūs kalbate, nes šis klausimas turėjo būti skirtas tik tai e, AVMS ir platformoms. Dabar jau pasibaigė laikas, jau penktą valandą turėjo prasidėti koordinatorių laikas ir dabar mes jau nebeturim laiko prezentacijai apie platformas. Nebent kas nors norėtų, kad dabar tai diskutuotume, bet aš manau, kad turim perėti prie koordinatorių posėdžio. Mes ką tik diskutavome, kad vietoj to pabandykime platformas perkelti į kitą posėdį ir skirti jums tiek laiko, kiek reikia. Aš nežinau, ką komisija galvoja, manydama, kad parlamentui nerūpi platformos. Parlamentui rūpi ypač tai, kas yra susijęs su vartotojais, vartotojų apsauga, bendraja rinka. Nepaprastai daug klausimų mūsų komitetas turės. <clears throat> Taip pat ir, e, kaip ir AVMS bendrosios rinkos elementų atveju, taigi ta tema mums labai svarbi ir mes e, labai norėtumėm ateityje apie tai padiskutuoti, kad būtų komisija, e, kad komisija platformas labai aiškiai mums pristatytų. Dabar turim perėti prie koordinatorių posėdžių, jis bus uždaras, taigi jeigu neturit kvietimo į koordinatorių posėdį, prašom tyliai išeiti. Um, why is my coordinator?